colleagues, I think we can start. Kolegos, manau, turėtume pradėti mūsų popietinį posėdį ir pereiti prie devintojo darbo atvarkės punkto. E, pagal darbo atvarkę keičiamės nuomonėmis su komisijos nariu Jonathan Hill. Pone Hill, malonu Jūs čia pasveikinti ekonomikos komiteto posėdėje. Komisijos narys buvo jauties pas mus vasario mėnesį, kad pristatytų žalėje knygą dėl kapitalo rinkų e, sąjungos. Įvyko geros ir vaisingos diskusijos, bet šiandien jis pirmą kartą atėjo tam, kad pristatytų įvairius klausimus priskirtinus jo kompetencijai nuo savo darbo komisija pradžios. Taigi, malonu Jūs čia matyti, mes su įdomumu perskaitėme žalėją knygą ir parlamentas rengė savo pirmąjį e, e, vertinimą. Balsuosime dėl tos knygos e, veikiausiai gegužės mėnesį. Taip pat mes nagrin... noriu priminti, kad praėjusioje kadencijoje ponas Bals rengė pranešimą dėl e, teisės aktų susijusių su šia tema ir mes toliau e, lauksime komisijos tolesnių pasiūlymų, pavyzdžiui, kaip užtikrinti tinkamą pusiausvyrą, užtikrinti finansinį stabilumą ir pasiekti augimo, tai yra svarbiausias pamatinis tikslas. Žinau, kad tai jums yra svarbu ir kad skiriate tam daug dėmesio ir kad skirsite tam daug dėmesio artimiausių laikų ir kad akcentuosite e, taip pat ir bankų sąjungos klausimui. Mes savo iniciatyvą rengėme pranešimą, kurį, kurio pranešėja yra ponia Gular. Mes žinome, kaip, kaip svarbu kokie svarbus yra tikslai šioje srityje. Prieš sutikdamas žodį jums, noriu papasakoti, kam dabar mūsų komitetas skiria daugiausia dėmesio. Visų pirma, norime pasiekti pažangos, varstydami visus pasiūlymus, e, kuriuos perėmėme praeisio, iš praeisios kadencijos ir dėl kurių darbą reikia turime pabaigti dėl kovos su pinigų plovimu, su ilgalaikiu investicijų fondu, kredito kortelių mokės, sutarčių klausimais, taip pat finansinio tarpininkavimo klausimais ir mes kai kuriais klausimais, kaip, dėl kai kurių dokumentų balsuos, tikimės balsuoti balandžio mėnesį ir taip pat pradėti darbą dėl pinigų rinkų fondų ir tikimės, kad komisija mus kad komisija parems mūsų pastangas dirbant dėl šių svarbių dokumentų. Taip pat šiandien komitete balsuosime dėl pasiūlymo dėl e, sandarių skaidrumo, o kitą savaitę balsuosime dėl pasiūlymo dėl kriterijų ir mes taip pat tęsėme darbą dėl vienos svarbiausių dokumentų struktūrinės bankų reformos. Ir mes tikimės, kad kad komisija pateiks susijusius pasiūlymus. Taip pat noriu informuoti, kad šį rytą komitete, dalyvaujant komisijai ir esmos atstovams, svarstėme kai kurias svarbės antrojo ligmens priemonės ir taip pat tampa aišku, kad mums, kad mes turime galimybę sustiprinti jų gerą bendradarbiavimą šioje srityje Ir mūsų laukia tikrai nemažai darbų šioje svarbioje srityje. Parlamentas nori skirti daugiau dėmesio ir išteklių e, deleguotojų teisės aktų priežiūrai ir tinkamai paskirstyti turimus nedidelius išteklius, todėl mums reikia patvirtinti politinius prioritetus frakcijose Ir mes džiaugiamės nepriekaištingų bendradarbiavimų šioje srityje. Ir dabar žodis Jums, ponė komisijos nariai. Ačiū, ačiū už įžanginį žodį. E, iš tikrųjų, grįžtu į komitetą praėjusį vos mėnesiui nuo e, žaliosios knygos dėl kapitalo rinkų sąjungos pristatymo. Tuomet įvyko labai naudingas keitimasis nuomenėmis ir aš E, tikrai panaudojau jūsų išsakytus pasiūlymus, manau, kad ir šiandien išgirsiu naudingų pastabų. Šiandien turime galimybę plačiau aptarti įvairiausius su šią temą susijusius klausimus ir aš noriu informuoti apie naujausius pokyčius šioje srityje. Vis, bet visų pirma, noriu padėkoti visiems komiteto nariams, su, su kuriais e, turėjau galimybės bendrauti naudingose diskusijose nuo lapkričio mėnesio. Jūsų komitetas tikrai labai e, aktyviai dirb, dirba, dirba ir e, jūsų darbas tikrai labai vertinamas. Klausimuose dėl kom, dėl darbo komisijoje aš išvardinau penkis prioritetus, kuriuose e, būtina bus įgyvendinti pastarųjų penkių metų reformas, užbaigti dar neužbaigtas finansinės reformas, užtikrinti nuoseklų tarptautinių standartų ir principų gyvendinimą, išplėtoti kapitalo rinkų sąjungą ir užtikrinti, kad bendros rinkos nauda tiesiogiai justų piliečiai. Ir norėčiau atsiskaityti ir papasakoti, ką nuveikėme šiose visose sritise. Visų pirma, kalbėsiu apie gyvendinimą ir bankų sąjungą. Manau, kad čia pasiekėme neblogos pažangos. Bendras priežiūros mechanizmas e, pra, buvo įgaliotas rūpintis. E, ir jam buvo suteikti įgaliojimai nuo lapkričio pirmos. Taip pat e, pradėjo dirbti bendra pertvarkymo valdyba ir rytoj įvyks pirmasis plenarinis susirinkimas tos institucijos. Prieš kalėdas mes sutarėme, kad dėl valstybių narių e, bazinių įnašų į bendrą e, bankų gelbėjimo mechanizmą ir dabar aš noriu užsitikrinti, kad e, tarp vyriausybinį susitarimą ratifikuotų visos valstybės narės ir kad tie įnašai būtų nešti. Aš šį klausimą iškėliau paskutinėme ECOFIN ministrų tarybos susitikime ir aš toliau laik, darysiu spaudimą šio klausimu. Dėl antrojo ligmens priemonių įgyvendinimo, kurias minėjo pirmininkas, e, mūsų laukia nemažai užduočių. Mūsų laukia nemažai užduočių e, įgyvendinant pirmojo ligmens teisės aktus ir mes e, gyvendindami detalius, e, detalės nuostatas antrajame lygmenyje privalome, žinoma, laikytis pirmojo lygmens nuostatų. Parlamentas dalyvauja įgyvendinant, rengiant deleguotus teisės aktus e, nuo pat pirminio etapų ir jie Ir kai tik tai Europos priežiūros institucijos parengė standartų projektus, jie yra perdodami komisijai. Kaip suprantu, ekonomikos komitetas planuoja kas mėnesį skirti posėdžiuose dėmesio šiam klausimui ir mes, mano kabinetas taip pat rengiasi e, organizuoti dvišalius sutikimus su pranešėjais, kurie bus atsakingi už, už įvairius klausimus ir imtis visų šių užduočių. Norėčiau pristatyti jums, e, kaip sekasi įgyvendinti tuos klausimus, kuriuos paveldėjau. Noriu pasiekinti poną Lamasiūrą ir poną Zalbą, e, rengiant e, pasiūlymus dėl ilgalaikį investicijo fondo ir ir ES finansinių priemonių apsaugos reglamentus. Kalbant apie ilgalaikį investicijų fondą, aš tik, tikiuosi, kad šiais metais jis bus parengtas Ir e, atsižvelgiant į tai, kad, kad šis fondas vaidina svarbu vaidmenį antrinėse rinkose gyvenant infrastruktūros projektus, turėtume kiek manoma greičiau e, pasistumėti čia. Kaip girdėjome, dėl daugelio pasiūlymų vyksta tri, trišaliai susitikimai, trišalis dialogas ir norėčiau padėkoti ekonomikos komitetui už konstruktyvų dalyvavimą, e, dalyvaujant draudimų direktyvos E, trišaliuose susitiki, susitikimuose, dėkoju ponui Langenui ir dėl mokėjimų paslaugų direktyvos vicepirmininkui Tajani. E, įvyko konstruktyvios diskusijos ir mums pavyko pasistumėti politinių lygmenių. Komisija toliau vaidins jai patikėtą vaidmenį politinių ir techninių lygmenių ir mes tikimės baigti diskusijas, šiuo, baig, svarstyti šios pasiūlymus Latvijos pirmininkavimo metu. Kalbant apie pinigų rinkų fondų pasiūlymą, žinau, kad šio dokumento svarstymas nebuvo lengvas. Džiaugiuosi, kad Ekon komitete pavyko pasiekti susitarimą ir noriu pasveikinti ponę Nina Gil. Dabar tarybai tenka užduotis pasiekti bendrą E, požiūrį. Manau, kad ikon komiteto e, kompromisas einame tinkamą kryptimį, ten kalbama apie finansinį stabilumą ir riziką susijusią didelio pinigų kiekio asmenimų iš bankų riziką siejama su pinigų rinkų fondais. Taip pat džiaugiuosi, kad pavyko surasti e, pusiausvyrą tarp likvidumo ir investicinių portfelių diversifikavimo reikalavimo. Mes šiuo metu metu nagrinėjame pasiūlytą 20 bazinių punktų nuostatą dėl pinigų rinkų fondų, bei taip pat dėl pastovios vienosios turto vertės pinigų rinkų fondų. Žinau, kad jūs e, svarstote nemažai pranešimų dėl vertybinių popierių sandorius ponas Sorų dėl e, kriterijų ir reikalavimų pone Newman Hoisen ir dėl struktūrinės bankų reformas ponas Hochmark be šių svarbių darbų mes turime atidžiai stebėti ar neiš, neiškius papildomų rizikos veiksnių ir komisija rengėsi patvirtinti pasiūlymą dėl nebankinių institucijų gelbėjimo. Norėčiau pakalbėti apie trečią prioritetinę sritį - tarptautinius standartus ir principus. Reikia užtikrinti nuoseklų jų įgyveninimą, jei norime užtikrinti finansinį stabilumą, išvengti e, E, reglame, ir, ir arbitražo ir užtikrinti, kad ta valstybinė finansinė veikla e, būt, būtų aktyvi. Kalbant apie kapitalo ir likvidumo taisyklę, ES neturėtų e, vengti gyvendinti tarptautinių reikalavimų. ES yra labai atvira kitoms jurisdikcijoms ir jei tuo atveju egzistuoja bendros galimybės, esame pas, pasirengę būti atviri e, rinkoms ir ver, verslui, verslo įmonėms iš trečiųjų, paš, trečiųjų šalių. Mano kabinetas dirba su Europos priežiūros institucijomis, e, atlikdamas techninį vertinimą. E, reikia, atliekant vertinimą, nepamiršti proporcingumo ir mm, trečiasias šalis reikia vertinti ne vienodai, atžvelgiant į jų vaidmenį pasaulinėse rinkose ir dydį. Praėjusį mėnesį lankiausi Junktinėse valstijose ir turiu pasakyti, kad finansinio reglamentavimo srityje JAV ir ES dažniau sutarė, nei nesutarė, tačiau, nežiūrinti tai, vis dar išky, susidaro situacijų, kuomet tenka mm, paskutiniam tai ieškoti sprendimo, kaip buvo, pavyzdžiui, derantis dėl JAV biržos prekių uh, ateities sandorių prekybos komisijos. Galiojančios taisyklės Tarybos Atlanto nėra vienodos, bet būtų naudinga, jei kiek įmanoma anksčiau, e, rengiant naują teisės aktą, pradėsime bendradarbiauti. Aš čia perinu prie transatlantinės e, prekybos ir investicijų partnerystės. Žinau, kad tą dokumentą svarstote su pranešėjų ponu Kaufot. Geresnis bendradarbiavimas leistų mums užsitikrinti e, lyderės vaidmenį už tvirtinant tarptautinius standartus finansinio reglamentavimo srityje. Jeigu bendradarbiautume priežiūros srityje, JAV ir ES galėtų pasiremti viena, kitomis, viena kitos nuostatomis, jeigu tik tos taisyklės pasiekia tą patį rezultatą. Tuo pat metu pašalintume nereikalingą trintį ir sumažintume kaštus e, verslo įmonėms. E, taip pat galėtume užtikrinti ir finansinį stabilumą, nes galimas problemas iš karto būtų nesunku pastebėti tokio bendradarbiavimo kontekste. Vertindamas mano neseną vizitą į JAV, galiu pasakyti, jog man atrodo, kad mūsų partneriai supranta, kad mūsų dialogo stiprinimas yra visai logiškas pasiūlymas. Aš taip pat, e, būdamas JAF pristačiau, pa, pa, paaiškinau, kad, reglament, kad bendradavimo reglamentavimo srityje tikslas, mūsų tikslas nėra e, kažkaip patinti Dodd Frank įstatymui. Dar vienas sritis, kuriai skiriu daug dėmesio, tai kapitalo rinkų sąjunga. Apie tai jau kalbėjome prieš keletą savaičių. E, šios sąjungos tikslas susijęti santaupas su augimu. Mes norime pašalinti kliūtis egzistuojančias tarp investuotojų pinigų ir investicinių galimybių įveikti kliūtis, kurios neleidžia tiems, kam reikia finansų, pasiekti investuotojus ir užtikrinti ir sukurti sistemą tokių e, lėšų tiekėjimui, užtikrinti, kad tas e, procesas būtų kiek įmanoma sklandesnis. Manau, kad mes turime galimybę paskatinti ilgalaikės investicijas į infrastruktūrą ir pasiūlyti alternatyvių finansų mažoms vidutinėms įmonėms. E, su nekantrumu lauksiu komiteto narių nuomonių, bei taip pat esame pasirengę išklausyti valstybių narių, nacionalinių parlamento NVO, MVI ir kitų finansinių paslaugų pramonės atstovų nuomonių. Aš jau lankiausi devyniose valstybėse narėse ir toliau tęsiu konsultacijas. Taip pat džiaugiuosi, džiaugsiuosi galimybę dalyvauti kitose renginiuose, kurie bus rengiami valstybėse narėse. Dėl, e, dėl pavertimo vertybiniais popieriais e, direktyvos mes e, vykdėme konsultacijas e, ir jas vykdėme kaip ir taip pat ir dėl žaliosios knygos. Ir e, tikimės, kad susiję pasiūlymai pasirodys šių metų antroje pusėje. Penktas mano prioritetas tai užtikrinti, kad bendrosios rinkos nauda būtų tiesiogiai juntama piliečių. ES jau daug mm, nuveikė, kad užtikrintų finansinių paslaugų sklaidą, bet manau, kad reikia toliau dirbti ir aiškintis, kokios dar kliūtis išlieka iš vartotojų požiūrio taško finansinių paslaugų srityje. Pavyzdžiui, e, kalbant apie tarpalstybinius investicijų fondus, kur mokesčiai už produktų tiekimą į rinką labai skirtingi. Taip pat žinau, kad situacija valstybėse nevienoda, e, kai kur e, konkurencija yra aktyvi, kitur visai maža. Taip pat, vertin, taip pat noriu vertinti, kokiu kliūčių dar išlieka bendroje rinkoje ir kaip galėtume padėti ver, vartotojams užsitikrinti prieigą prie didesnės įvairovės paslaugų. Kapitalo rinkų sąjungos e, konsultacijose daug dėmesio e, skiriama ir mažmeni, mažmeninėms investicijoms, investicijoms į mažmeninę priekybą, bei taip pat e, būtinybę didinti žmonių finansinį raštingumą. Per pastarosius keletą metų priimta daugybė finansinės ryties teisės aktų sudėtingomis galimybėmis ir aš manau, kad geriausiai tai žino jūsų komitetas. Ir tas, regl, tie, tas tie patvirtinti, tos patvirtintos nuostatos padėjo mums sukurti atsparesnę sistemą. Uh, Todėl dabar reiktų išsiaiškinti, ar, tų nuostatų, e, ar tos nuostatų galiojimas ne, nesukuria šalutinio poveikio šiais klausimais. Ir aš tikiuosi galimybės aptarti su jumis visus šios klausimus. Komisija, kaip ir galima tikėtis, nagrinės kaip galioja visi teisės aktai, nes visose juose yra rašytos peržiūros nuostatos, mercime juos iš finansinio stabilumo požiūrio taško bei taip pat iš darbo vietų kūrimo ir augimo perspektyvos. Taip pat, kalbėdamas bendrai, aš norėčiau uh, pabrėžti, kad gilinsiuosi į bendrą kolektyvinį tų patvirtintų taisyklių poveikį ir aiškinsiuosi, kaip, kaip tie skirtingi teisės aktai savikauja. Aš žinoma nesieksiu um, peržiūrėti tų neseniai vykdytų sudėtingų reformų, bet aš žinau, kaip jūsų komitetas e, daug dėmesio skiria pusiausvės ir proporcingumo klausimams ir kad darbo vietų kūrimas ir augimas yra dienas svarbiausių, viena svarbiausių jūsų užduočių. Nebejoju, kad e, mes draugė dirbdami per atinančius mėnesius sieksime sustiprinti ir išlaikyti finansinį stabilumą ir užtikrinti, kad būtų kuriamos darbo vietos ir būtų skatinamos ilgalaikės investicijos. Ačiū. Pranešėjai, ponė Hilui, ir dabar EPP frakcijos vardu ponas Hupner. Ačiū, pana pirmininkė, ir ačiū komisijos nariai. Jūs tikrai esate laukiamas svečias mūsų komitete ir mes labai susidomėję jūsų visada klausomės, ką jūs norite pasakyti. Tačiau norėčiau iškelti klausimą, kuris gal nuskambės ir kiek ironiškai, nors aš pats tikrai nesu ironiškas žmogus. Europos Sąjungoje stebima štai kokia tendencija. Kai tik tai įgyvendinimo metu pamatoma, kad projektas tapo per dideliu apžiotų kasnu, iš karto puolama prie kitų projektų. Žinote, tų sąjungų, kurios yra kūriamos viduje ES yra nemažai, bet mes kūrėme vis naujas, nors reikėtų susitvarkyti pirmiausia su tuo, kas yra. Taigi, ar viskas iš tiesų yra tinkama? Kodėl aš apie tai kalbu? Nes šiandieną tikrai yra didžiulis investicijų poreikis. Ir todėl džiugu buvo girdėti, kad jūs išskyrėte investicijas ir susijusius kai kurias apibrieštis, kurio, kurias dera paruošti. Nebejotina, kad per artimiausius mėnesius mes daug kalbėsime apie investicijų planus, tačiau pati sąjunga, ypač kapitalų rinkų sąjunga, yra kur kas platesnis dalykas ir jį reikalauja daug aiškesnės europinės sistemos. Todėl norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai, kaip galima užtikrinti tinkamą kapitalo rinkos ir kapitalų rinkų sąjungos e, egzistavimą. Kaip tai galima padaryti? Ir kitas dalykas seniai, seni projektai, taip vadinami senosios institucijos, jau aš nekalbu apie tai, kad mūsų finansinėse rinkose dominuoja bankai. Tai kaip, ką daryti su tuo, ką jau bankai yra paleidę į rinką? Ką, a, kaip padėti mažoms vidutinėms įmonėms, kad jos galėtų sustiprinti savo investicinės pozicijas Europoje. Aš manau, kad Tai labai svarbu tam, kad visi kamoliukai sukristų į jiems skirtas vietas, taip sakant. Reikia baigti senuosius darbus, jeigu mes norime, kad nauji darbai duotų gerų rezultatų. Atsakymas. Na, aš pritariu Jums, nebejotinai. Kapitalų rinkos sąjunga, bent mes tikimės, leis pasiekti tų tikslų, kurių mes siekiame jau ilgą laiką. Tai yra laisvo kapitalo judėjimo, kuris įtvirtintas kaip principas dar Romos sutartyje. Bet mes taip pat manome, kad tai paskatins ekonominę prasme ir politinę prasme poreikį įvertinti kai kurias seniai naudojamas priemonės tam, kad įsiaiškintume, kiek jos aktualios šiuo metu ar gal reikėtų naujų. Taigi mes dabar gal, gal anksčiau negalėjome kai kurių dalykų įspręsti ir kai ko padaryti, bet dabar galbūt įmanoma tai padaryti. Todėl aš e, asmeniškai negalvočiau, kad e, naujų, naujų darbų ėmimasis reiškia, kad mes apleidžiame senus darbus. Ne, Tiesiog yra skirtingi būdai tikslams pasiekti. Galbūt įmanoma naujai pritaikyti kai kuriuos dalykus. Ta sąsaja, kurią jūs minėjote tarp bankų ir kapitalų sąjungos, kapitalų rinkų sąjungos, iš tiesų akivaizdi. Ir sąjunga, kapitalų rinkų sąjunga tikrai neturėtų būti vertinama kaip uh, kažkokia grėsmė bankų sektoriui, bankininkystė kaip po tokiai. Galų gale bankų sektorius visai gerai funkcionuoja nemažoje dalyje valstybių narių. Kita vertus, labai svarbu užtikrinti, kad mūsų patvirtintos taisyklės kai kuriuose sritise, pavyzdžiui, dėl CRR būtų tinkamai vykdomos. Nežinote, kapitalo poreikio taisyklės pirmiausia turiu galvoje. Būtų tinkamai vykdos. Kitas dalykas, kad jeigu pavirtimas vertybiniais popieriais a, taptų paprastesnių dalykų ir labai skaidrių dalykų, tai aš manau, E, dėl to visi išloštų, įskaitant ir pačius bankus. Toliau nenačiau. Dėkoju, sveiki e, komisarė. Aš e, visai pritariu jūsų žodžiams dėl pinigų rinkų fondos. Ir taip pat turime padaryti spaudimą Latvijai, kaip ir vinkaujančiai valstybei, kad imtųsi šito dokumento, nes labai svarbu, kad jie pri, rastų bendrą poziciją šio klausimu. Mes turime užmėgsti dialogą šio klausimu, kai tik tais kita, per kitą plenarinę sesiją dėl to bus balsuojama. Taip pat sutinku su tuo, ką jūs sakėte dėl implementavimo, e, dėl įgyvendinimo, e, nes viskas vyksta labai fragmentiškai. Ta reiktų pasakyti apie finansinių paslaugų sektorių. Reikia išplėsti e, jų veikimą įvairiose valstybėse narėse, todėl labai svarbu, kad mes šitą klausimą įspręstume prieš pereidami prie kapitalo rinkos, sąjung, rinkų sąjungos sąjungos. Ir tai labai svarbu, jeigu tai padarysime, kad mes e, kuo greičiau spartintume planus dėl kapitalo rinkų sąjungos e, kad tai kuo greičiau pradėtų veikti. Dabar Europoje ekonomikos augimas yra minimalus, o nedarbas yra maksimalus. maksimalus ir mes turime labai daug kapitalo, mums reikia daug priemonių, kad mes jį investuotume ir ypač pasitarnautų vartotojams ir smulkiam vidutiniam verslui. E, mes turime taip pat spręsti skaidrumo klausimus, e, ypač kai kalbame apie MVI, ypač kai kalbame apie pasitikėjimo kūrimą. Mes turime e, kreditų regionų registrus sukurti arba e, ir taip pat išplėsti e, tuos registrus visose valstybėse narėse. E, taip pat kalbant apie pavertimą vertybiniais popieriais, tai esminis instrumentas kapitalo rinkos sąjungos pakete pripažinti finansų E, finansų pramonė e, prašo lengvesnio kapitalo reikalavimų. Mes turime užtikrinti lankstesnius kapitalo reikalavimus, jeigu bus visiškas skaidrumas su šiais produktais. Ypač, kai kalbame apie e, sandorių skaidrumą kurie per, taip pat apie rizikos perkelimą, taip pat apie lengvą pavertimą vertybiniais popieriais, dinami, dinamiką ir kitus dalykus. Uh, Ir e, manau, kaip mes galėtume šitą skaidrumą padidinti, tai jeigu komisija pasinaudotų sprendimu, kurį, pasiūlymą, kuris parlamente per darbinį seminarą netrukus buvo pasiūlymas, tai yra pateikti e, parengti duomenų banką, e, nepelno siekianti duomenų banką rinkai. Ir taip, taip mes galėtume susekti duomenų srautus tarp rinkos dalyvių. Mes turėtume taip pat pabrėžti, e, par, nurodyti galbūt atsirandančius e, rinkos burbulus ir e, taip spręsti įvairias sudėtingas situacijas. Ačiū. Visų pirma, norėčiau pabrėžti, kad tikrai e, paprė, mes um, iškelsime šitą klausimą ir skatinsime pirmininkaujančią valstybę spręsti um, kapitalo rinkų sąjungos klausimą kuo greičiau. Ir praeitą kartą, kai buvau Rygoje, aš apie tai kalbėjau ir tikiuosi, kad greitai dėl to bus nubalsuota. Aš taip pat sutinku su jūsų mintimi dėl to, kad labai svarbu įgyvendinti uh, šią sąjungą. Aš to labai laukiu Ir aš asmeniškai, jeigu yra priimtas teisės aktas, tai reikia užtikrinti, jog jis būtų tinkamai įgyvendinamas faktiškai visoje Europos Sąjungoje. E, dėl e, kapitalo rinkų sąjungos aš tikrai sutinku su jumis dėl to, e, kad tai skubus klausimas. Ir aš bendrai manau dėl viso mano paties dokumentų portfelio, kad jeigu yra uh, E, yra dalykų, yra sričių, kur aš galėčiau paspartinti investicijas ir, kurti, ir darbo vietų kūrimą. Ir aš pats esu nusiteikęs rasti būdų, kaip tai daryti, paspartinti save. Ir aš manau, kad e, tai yra pats didžiausias mūsų kolektyvinis iššūkis, tai yra darbo vietų e, kūrimas ir augimas. Ir kiekvieną rytą atsibūdęs aš galvoju, kągi galiu padaryti, kad e, tą darbo tvarkę e, pastumtume į priekį. Tad aš sutinku su jumis ir dėl kapitalo rinkų sąjungos. Aišku, kitų dalykų yra, kiti dalykai yra sudėtingesni ir užtruks ilgiau, tačiau yra tokių, kuriuos galime padaryti nedelsi. Pavyzdžiui, mes paskelbėme pavertimo E, vertybiniais popieriais e, direktyvos peržiūrą ir kita, kitas peržiūras ir mes darysime pažangą, kur tik tais galime. Ir be abejo, mes lauksime jūsų komiteto paramos, nes be abejo, aš suprantu, kad jūs norite tos pažangos ir e, jūs e, turite galimybės tai padaryti. Aš manau, kad jeigu tos galimybės atsiranda, jos, jomis reikia pasinaudoti. Dėl skaidrumo visiškai sutinku su jumis, nes tai labai svarbu ir Aš e, lauksiu jūsų iškeltų, lauksiu, banalizuosiu e, tas mintis, kurias jūs iškėlėte ir turėtumėt, e, turėtume iš tikrųjų toliau plėtoti šitą skaidrumo elementą. Ačiū kolegos, dabar laikykimės mūsų laiko grafiko ir kiekvienam iš mūsų turime skirti tik tai penkių minučių laiką, taigi dvi minutės klausimams, trys minutės atsakymams. Kitas kalbėtojas, Keis e, Swinburne. Ačiū, e, ponė Hill. E, per praėjusią kadenciją aš labai daug dirbau su pinigų rinkų teisės aktais ir žinau, kad su to susiję labai daug dalyva, dalyvių šioje rinkoje ir suinteresuotos menų. Jie labai daug kalbėjo su manimis ir pastaraisiais mėnesiais aš daug kalbėjau apie inovatyvių produktų viziją, kuri jiems atrodo labai svarbi e, pinigų rinkos e, sąjungoje. Tačiau esmė tame, kad mes pusę posėdžių kalbame apie viziją, o kitą pusę posėdžio kalbame apie e, MIFID, CSDR ar kitas E, kitus e, teisės aktus ar priemonės. Ir juos galima interpretuoti taip, kad e, jie užkirstų kelią kapitalo rinkų sukūrimui, kapitalo rinkų sąjungos sukūrimui. Ir šiandieną esmos ir komisijos dėrybinės komandos sprendžia vieną svarbų aspektą, kurį ir aš noriu įsiaiškinti. Ir ypač rėmsios komentarų dėl skaidrumo. Aš labai už skaidrumą, tačiau man labai didelį nerimą kelia Europos obligacijų rinkos. Ir um, jungtinėse e, valstijose e, e, šitos rinkos, aplikacijų rinkos yra pačios likvidžiausios ir jiems pavyko užtikrinti skaidrumą po priekybos su pasirinktomis tam tikromis obligacijomis. Labai akivaizdu, kad mums reikia ypatingai pasirūpinti suvereniomis ir korporatyvinėmis obligacijomis Europoje. Ir tuo metu mes ypatingai pabrėžiame Mifido keliuose straipsniuose kad esma ir kiti turi atsižvelgti į tai, ar atitinkami rinkos dalyviai, ar mažmeninkai, ar um, Um, didmenininkai, investuotojai turėtų atskirti, uh, kokio lygmens skaidrumo reikia. Taip pat mes numatėme įvairius kriterijus dėl įvairių uh, obligacijų rinkų charakteristikų ir kitų uh, priemonių, rinkos priemonių. Ar jūs manote, kad reiktų susirūpinti dėl to, jog intervencija yra žlugdanti, jeigu um, iš anksto yra atskleidžiama kaina, kai kalbame apie Europos obligacijų rinką? Ir galbūt komisijoje dirbanti komanda galės labai jautriai ir konstruktyviai e, surasti pusiausvyrą, neišardant, neįvenant painiavos mūsų rinkose. Aš manau, kad jūsų klausimas a, tikrai paliečia paties to iššūkio esmę, e, to iššūkio, su kurio susitarė mano tarnybos. Tai yra rasti tinkamą pusiausvyrą tarp rizikos valdymo ir to padarimo tokiu būdu, jog tai nepribotų augimo per daug. Todėl aš labai gerai e, žinau, apie ką kalbame, kai kalbame apskritai apie kapitalo rinkų sąjungą ir apie su, ta, su, e, su tuo susijusias priemonės. Aš manau, kad tas skaidrumas, kurį įvedė MIFID, yra tikrai labai e, svarbus ir jis sveikintinas, jį nereikia labai. E, jame nereikia sulaikyti, su, sudaryti rimtos pusiausvėros, kai mes kalbame apie įgyvendinamasias priemonės. Aš neturiu jokių pageidavimų, kaip mes spręsime šitos klausimus ir tikrai nenoriu e, padaryti žalos e, obligacijų rinkoms. Be abejo, su šiuo klausimu jūs labai aktyviai dirbote ir jums tai labai rūpi. E, kaip žinote, ESMA nagrinėja šį klausimą ir jie analizuos jūsų išsakytas mintis kitų taip pat ir aš esu tikras, kad jie ir mano tarnybos ras tinkamus sprendimus, tačiau mes turime būti budrus, siekdami užtikrinti, kad rastume protingą pusiausvyrą. Ačiū. Ačiū. Dabar Aldės vardu Peter Jacek. Commissioner, I also like to appreciate your Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos nariai, aš taip pat um, džiaugiuosi tuo, ką jūs sakėte apie pinigų rinką. Bet turiu klausimą. Neseniai mes girdėjome, pavyzdžiui, Daily Telegraph dienraštis rašė, kad Europos uh, Sąjungos centre atsiras antroji Graikija. Uh, tikriausiai iliuzija buvo daroma į Austrijos banką, kurio, kuriam reikėjo 10 milijardų eurų garantijos. Austrijosgi įstatymai, Austrijai sakė, kad to nereikės. Jeigu bus nustatyta, kad garantija bus reikalinga, tai tokiu būdu bus pakersti tie principais, kuriais e, vadovautasi rengiant direktyvą dėl bankų pertvarkos ir sanavimo. Ir ar komi, ką komisija galvoja apie šį atvejį ir ar jūs nesutiktumėte, kad tai yra BRRD direktyvos tarsi išbandymas, ar tokia garantija turėtų būti suteikiama, o gal reikėtų BRRD direktyvą iš dalies pakeisti. Ačiū. Atsakymas. Ačiū, ačiū, kad iškėlėte tą klausimą, nes aš kalbėjau apskritai apie bankų senavimo ir pertvarkos, atkūrimo ir pertvarkos direktyvos taisyklės. Mano požiūriu ta reforma, kurios buvo imtasi per ankstesnės komisijos kadenciją, yra leido sukurti tikrai daug stipresnę sistemą negu anksčiau funkcionavusi. Tačiau atvejis, kurį jūs paminėjote, yra labai sudėtingas, nes šiuo atveju uh, buvo elgiamasi ir pagal senasias taisyklės, ir pagal naujasias taisyklės, jau lab, kad yra pereimo prie, prie naujų taisyklių laikotarpis. Ir netaip jau lengva yra spręsti sudėtingus realaus gyvenimo atvejus. Mano gitarnyba palaiko labai glaučius ryšius su Austrijos atitinkamomis valdžios institucijomis dėl šio banko net gavome dar visos informacijos, kad galėtume jums a, pateikti išsamių atsakymų, bet tai tie žingsniai, kurių Austrija ėmėsi kovo pirmą dieną, tikrai buvo pateisinami. Vienaip ar kitaip, taisyklės pradėjo veikti, po truputį viskas keičiasi, ta kaita yra neišvengiama ir nesakau, dar kartą paminėsiu, kad šis E, Austrijos banko atvejs yra labai aiškus, nes e, pavyzdžiui, koks bus poveikis e, gelbėjimo operacijai ir kokį poveikį ypač pajus Vokietijos bankai. Į tuos klausimus dar nesakyti, reikės atsakyti. Ačiū toliau GUE frakcijos vardu Miguel Diegas. Mm. Ačiū, ponia pirmininkė. Keletas pastabų. Kalbama apie finansinio sektoriaus stabilumą. E, ar jūs sakėte, kad įvertinsite, kaip, kaip sekasi atskirti bankinę veiklą, tai yra e, investicijas ir spekuliavimą biržą ir įprastinę banko veiklą, tai laikoma ypač svarbių dalykų po finansų krizės, bet atrodo, kad E, kol kas šioje srityje įstrikta. Bankų sąjunga kuriama dėl to, kad e, ne, nebūtų to, tokių bankų, kurie būtų per dideli, kad sužlugtų. Ir, ir e, užtikrinant bankų rekapitalizaciją buvo panaudota tik, tik 0,4 procentai tų e, e, iškeltų reikalavimų. Kaip bus su ECB e, patikimumu ir įvaizdžiu, nes ECB yra patikėtos užduotis iš, iš, iš dviejų sričių toliau. Kreditų reitingavimo agentūros. Standard Poor's agentūra turėjo sumokėti 4 milijardų eurų esu dolerių baudą, tą ją e, baudą skiria viena iš JAF vyriausybės institucijų dėl to, kad ji padarė klaidą. Atrodo, kad ta agentūra, kad, kad Europa pas, pasitikėjo šią agentūrą. Ar iš tikrųjų reikia ir toliau pasitikėti tomis agentūromis? Well, on your, um, in, in reverse order, on credit rating. Sakysiu iš kito galo dėl kreditų reitingavimo agentūrų. Ataskaitą šiuo klausimu komisija paskelbs šių metų pirmame pusmetyje. Tai bus dokumentas skirtas kreditų reitingavimo agentūroms bendrai ir tą klausimą, jūsų užduotą klausimą taip pat nagrinėsime pakomentuodamas bendrą jūsų pastebėjimą dėl bankų sektoriaus padėties ir bankų rekapitalizavimo. Kaip jau sakiau anksčiau, aš manau, kad dabar e, padėtis yra daug stabilesnė ir bankai yra daug atsparesni nei anksčiau. Ir tai yra išvados paskelbtos po išsamaus atlikto įvertinimo. Ir tai, tai, tai, dėl to sutarė daugelis ekspertų. Uh, ir jau bankų gelbėjimo fondas yra kuriamas. E, tai taip pat užtikrina didesnį atsparumą. Jūs taip pat uždavėte klausimą dėl nepriklausomumo. Tai žinoma yra labai svarbu. Ir vertant tai, kaip buvo sukurtas bendras e, priežiūros mechanizmas, manau, kad tai, kad, kad už užtikrinama to mechanizmo, to, to, užtikrinamas to mechanizmo savarankiškumas. Ir aš, kaip jau sakiau, viską apsprendžia e, tų žmonių, kuriuos paskirėme dirbti į bendros priežiūros valdybą, e, kokybė ir tas mechanizmas turėtų pradėti visapusiškai veikti nuo kitų metų sausio mėnesį. Buvau susitikęs su visais tos institucijos darbuotojais, jie supranta, kokias sudėtingos žodys jiems patikėta ir jie imasi e, jiems skirto darbo toliau žaliųjų vardu. Ačiū. Mes pritarėme jų su išreikštam susirūpinimu, kad MVI negali gauti finansavimo, tačiau norime priminti, kad jau kurį laiką žinojame, kad finansų nėra. Ir mes manome, kad E, paskolų e, stygius e, paaiškinamas tuo, kad finansiniai ištekliai mažėja ir kad vyriausybės neinvestuoja į gyvybingus ateities sektorius. Būtent čia reikia investicijų. Tai ypač aktualu MVI. Bankininkystės, bankų sektorius nes, netikė paskolų, kurių reikia MVI, bet mes kaip žalieji manome, kad ne, nerealistiška e, tikėtis, kad didelę gražą galima e, gauti per įprastinę, e, įprastinę veiklą, tai yra spekuliavimą ir e, prekybą išvestiniais finansiniais produktais. Mums reikia e, prognozuojamų ir prieinamų paskolų mažoms ir vidutinėms įmonėms ir galbūt ne kapitalo rinkos galėtų tai geriau pasiūlyti. E, bankai turėtų įvertinti kreditorius, išprašau e, tuos, kurie ima kreditą, nes jie geriausiai pažįsta klientą. Todėl aš norėčiau e, pas, pristatyti mūsų pasiūlymus ir išgirsti jūsų nuomonę. Visų pirma, mes manome, kad mažmeninius bankus turėtume skatinti daugiau dėmesio skirti e, santykių palaikymui, ypač darbui su MVI. Mes norėtume e, kad būtų palaikoma ir remime vietos bendruomenės ekonomiką. Manome, kad tai būtų užtikrintas didesnis atskaitingumas. Norėtume, kad bankams būtų teikiamos paskatos teikti daugiau konsultacijų bank, MVI kur, ir, ir jie teiktų daugiau informacijos apie tai, kur gauti e, finansų. Taip pat bankai galėtų teikti MBI paslaugą ir padėti įvertinti galimus jų kreditorius. Taip pat, kalbant apie kredito rinkų sąjungą, manome, kad reikia daugiau paskatų rinktis ilgalaikės investicijas ir aiškinti, teikti reikalingą informaciją vartotojams. Well, I think the sensible answer is, I think, is, is... Aš manau, kad protingai būtų atsakyti, kad jeigu yra kažkokių minčių, kurias norėtumėte išanalizuoti, e, užuot gavę iš manęs e, tiesmuk atsakymą, tai mes turėtume apie tai pakalbėti atskirai ir panalizuoti, kaip e, kurie variantai jums būtų tinkami. Mano bendras įspūdis būtų toks. Ką mes tengiamės pasiekti su kapitalo rinkomis Europoje? mes norime diversifikuotos finansinės ekosistemos. Ir akivaizdu, kad kai kuriuose vietose vietinė bankų sistema su savo e, vietiniais veikia gerai vietoje, o e, verslo įmonėms e, lengva, pakankamai galimybių gauti pinigų, kad jos, gali, kad, galėtų, kad jos galėtų aukti. Kai kurios valstybės narės, kur kapitalo rinkos mažiau, uh, išsivyščiusios ir kur verslumas netoks išsivystęs, e, tai labai teigiamai žiūri į tai, jog e, būtų e, suteiktas kapitalo finansavimas. Problema yra ta, kad jeigu visus kiaušinius sudėdė į vieną krepšį, tai jeigu ekonomika labai smarkiai priklauso nuo bankų finansavimo, jeigu bankų finansavimas smarkiai susitraukia, tai tada tai E, neproporcingai veikia jūsų ekonomiką. Ir taip ir atsitiko pastaraisiais metais Europos ekonomikoje. Tad manau, kad reiktų finansavimo šaltinius paskirstyti taip, kad verslai galėtų prieiti prie E, kapitalo skirtingais savo plėtros etapais. Ir dabar visoje Europoje yra skiriamas e, rizikos kapitalas, kad e, verslo įmonės galėtų pradėti savo veiklą, o paskui jos plečiasi išvykusios į jungtinės valstijas. Ir, pavyzdžiui, jeigu yra aukštų technologijų verslas, jos į jungtinės valstijas persikelia, nes ten verslo aplinka yra labai palanki. Tad mes turime būti lankstus. Sutinku, kad reikia paskatų ilgalaikiams investicijoms ir investicijoms į infrastruktūrą. Ir tai yra vienas iš dalykų, kurį aš stengiuosi e, turėti omenyje. Ačiū e, kolegos, priminsiu, e, klausimams nedaugiau kaip dvi minutės. Ponas Zanį. Ačiū. Porą klausimų komisarui. Pirmiausia, dėl e, bendru, kapitalo rinkos, rinkų sąjungos bendro pabudžio klausimas. E, komisija išdėstė savo mąstymą, kuris iš esmės remiasi idėja, kad e, reikia sukurti naudą MVI Europoje. Ir tai ir MVI e, sudaro didžiąją dalį Europos produktyviosios sistemos. Aš e, matau, kad yra sudėtinga suderinti didelių e, finansinių institucijų interesus iš vienos pusės ir MVI iš kitos pusės. Gali būti sudėtinga suderinti konfliktuojančius interesus be abejo kyla rizika, kad um, ekonomika uh, mm, patirs uh, skeblumų. Ir kitas klausimas dėl uh, štai ko, jau ne pirmą kartą, kai bus taikomas banko atkūrimo ir pertvarkos e, taisyklės. Ir to gali nepakakti, kad būtų visiškai įspręsta bankų e, sistemos Europoje problema. Su e, šiomis taisyklėmis mes neįs, ne, nepaliesime problemos šaknų. Ir jeigu turime, tarkime, ne, nedidelį banką, matome, kad 2015 metais e, e, smar, smarkiai e, kils nemažų problemų bankų sistemai. Reikia atitinkamai atskirti šitą poveikį šitą, ir tinkamai taikyti taisyklės tam, kad tai turėtų teigiamą įtaką realiai ekonomikai. E, mes turėtume išanalizuoti bankų struktūrinės reformos klausimą e, daug atidžiau nei bet kada ir tai dabar darome. Mes turime tam tikrus pasiūlymus, kurie tikimės padės e, išspręsti šitą problemą, kai bankai yra per dideli, kad jie e, žlugtų ir per daug sudėtingi, kad juos išgelbėtume. E, Tad mes turėsime uh, siekti kažkokiu būdu įspręsti šį klausimą ir turėsime žengti tą žingsnį. Apskritai dėl banko atkūrimo pertvarkos taisyklių, tai uh, dar viskas yra e, labai ankstyvoje stadijoje ir mes turime užtikrinti, kad tos taisyklės būtų tinkamai perkeltos ir uh, įsigaliotų e, visoje Europos Sąjungoje, tačiau kaip visada su Europos Sąjunga mes turime panalizuoti priemonės po to, kai jos įdėktos ir uh, užtikrinti, kad jos pasiektų reikiamų rezultatų. Dėl MVI ir finansavimo dabar. Aš iš esmės stengiuosi uh, vienu metu analizuoti kelis klausimus, kurie gali apsunkinti e, galimybės MVI gauti reikiamą finansavimą savo augimui. Manau, kad nėra paprasto atsakymo e, kai kurios priemonės susijusios su tuo, kaip galima būtų gauti e, pažangesnį, kaip galima būtų užtikrinti pažangesnę Europos rizikos kapitalo rinką ir kaip sustiprinti kaip užtikrinti privataus e, e, sektoriaus dalyvavimą ir e, kaip pasiekti, kad investuotojai investuotų į smulkų verslą. E, jie turi įsiaiškinti, kokia gali būti rizika ir ko, e, turėti informaciją apie tą verslą, kitaip jie nenorės į tai investuoti. Tad mes turime išanalizuoti, kaip gauti geresnę kreditavimo informaciją tam, kad investuotojai žinotų, į ką investuoja. Taigi mes turime. Uh, spektrą priemonių ir didelės finansinės institucijos galėtų E, pradėti finansuoti e, įmonės. Tačiau e, be to aš tengiuosi užtikrinti daugiau finansavimo šaltinių smulkiam ir vidutiniam verslui, kad jos auktų ir taip prisidėtų į Europos ekonomiką. Ačiū. E, ponas e, Hill mums pristatė prieš mėnesį savo žalę knygą dėl kapitalo sąjungos ir turiu pasakyti, kad Ta žalia, žalia knyga stengiamasi pašalinti prieigos prie kapitalo rinkos kliūtis ir taip užtikrinti augimą ir investicijas. Ir kaip jau sakėme, augimas ir investicijos turi eiti ranka rankon. Ir invest investuotojai ir visos kliūtis tam turi būti pašalintos. Šioje žalioje knygoje yra trys, trys finansavimo šaltiniai numatyti ir E, jau kaip patys minėjote, rizikos kapitalas yra labai svarbi tema šiame, e, šioje knygoje ir taip e, dabar mes turime Ernest Young pateiktą rizikos kapitalo ataskaitą rizikos kapitalas tarptautiniu mastu tikrai patyrė bumą, buvo investuota Junktinėse valstijose apie 60 E, do, milijonų dolerių. Taip pat žinome, kad 18 procentų to buvo investuota Kinijoje ir e, 12 procentų Europoje. Taip pat buvo daug investuota į silicio slėnį. Ir e, mes manome, kad turėtume sustiprinti rizikos kapitalo panaudojimą Europoje ir kaip jūs ketinate tą padaryti. Well, the, the that... Jeigu sąžiningai, tai dabar aš negaliu jums pateikti išmintingo atsakymo. Bet turiu pasakyti, kad mes turime bandyti Europos rizikos kapitalui sudaryti geresnės sąlygas veikti pačioje Europos Sąjungoje. Europos verslas ieško tokio kapitalo už Europos Sąjungos ribų ir tai nemanau, kad gerai ir kad duos naudos Europos Sąjungos ateičiai. O dėl žaliosios knygos pačių konsultacijų, tai sakyčiau, kad konsultuotis reikia su kaip galima platesnius interesantų ratus. Pirmiausia, tais, kurie parūpina tokio su rizika susijusio kapitalo ir reikia galvoti, kokių priemonių reikia imtis. Man atrodo, dar per ankstesnės komisijos kadenciją Juveka, Jusef jau ėmėsi tokio darbo. Žinau, kad šiokios tokios pažangos pasiekta, steigiant fondus, rizikos kapitalo fondus, bet reikia įvertinti, ar taisyklės duoda tokių rezultatų, kokių mes tikėjomės jas nustatydami. Ir ar rizikos kapitalas, socialinio verslumo fondas yra pakankamai patrauklus. Tačiau aš bet kuriuo atveju esu pasiruošęs varstyti vairias galimas rekomendacijas ir jūsų pasiūlymus, jeigu tokių būtų. Ačiū toliau Danuta Hubner. Ačiū, ponė pirmininkė. Man labai malonu, kad jūs e, esate atsakingi už tris kapitalų rinkos sąjungos ramščius, nes reikia galvoti ne tik apie pinigus, bet ir apie tuos, kurie tos pinigus pateiks. Ir noriu štai ką sužinoti. Ką iš tiesų galima padaryti, kad šiandieną taupimo pajamos neplūstų iš ES, o kad būtų galima net pritraukti papildomų taupimo pajamų. Jūs paminėjote, kad reikia e, mokyti žmonas finansinių reikalų, bet ar jūs manote, kad reikėtų imtis kažkokių taisyklių ar pasitikėti rinkos jėgomis ar bandyti um, užsiimti geros patirties klaidą? Ir taip pat, ką Jūs manote, ar nėra rizikos, kad galiausiai mūsų priemonės privers išvežti indėlius iš ES erdvės. Jūs neminėjote dar vieno dalyko, bet manau, kad kalbant apie kapitalų rinkų sąjungą reikia e, kalbėti ir apie elementus, kurių jūs neminėjote. FTT, finansinių sandorių mokestis, neegzistuoja niekur kitur. Bet komisija ketina reglamentuoti šį dalyką, nustatyti tam tikrą procedūrą ir kištis į patį rinkos funkcionavimą. Tai ar finansinių sandorių mokestis ir toliau bus mūsų uždavinys, ar stumsite šią idėją toliau? Komisija. Aš manau, kad apskritai klausimas kur kas platesnis, kai kalbame apie gerą reguliavimą ir patirties sklaidą. Aš manau, kad taisyklės reikia nustatyti ten, kur jos būtinos pavyzdžiui, e, pervedimų į vertybinius popierius srityje ar panašiose. Bet jeigu galima pasiekti pageidaujamų rezultato, keičiantis patirtimi arba įgyvendinant paties sektoriaus iniciatyvas, na pavyzdžiui, skatinant privačias investicijas, tai tada nereikia jokių teisinių, jokio teisinio reguliavimo. Kitas dalykas, kaip skubiai ką reikia daryti. Jeigu mes pasieksime, gal ne visų, bet daugelio tikslų vienoje srityje, nenustatydami iš anksto taisyklių, nesimdami teisinio reguliavimo, tai tada jo ir nereikia. O kada mes galvosime vėliau šiais metais apie tai, kokiu toliau žingsnių reikia imtis kapitalų rinkose, tai manau, kad mes vadovausime dviem principais - teisėkuros ir neteisėkuros principais. Dabar dėl taupimo pajamų. Na, visiškai akivaizdu, kad mes ketiname pristatyti visą eilę priemonių, kurios uh, turėtų būti patrauklesnės stambioms kapitalo rinkoms, nes žmonėms reikia tokių rinkų, į kurias galėtų investuota pensijai kaupiamus pinigus. Tai yra būtina. Ir reikia suteikti žmonėms galimybę ilgą laiką taupyti, kad vėliau turėtų pajamas, bet tam reikalinga gerai reguliuojama rinka, kad investuotojai jaustųsi saugus investuodami. O jeigu jūs norite skatinti kapitalo rizikas, e, kapitalo rinkas ir ar e, kapitalo rinkų skatinimas ne susijęs su rizika, tai rizikos nėra, jeigu kapitalo rinkomas tinkamai yra reguliuojamas. Dabar dėl finansinių sandorių mokesčių FSM. Idealiausia būtų, jeigu e, šį reikalą spręstume atsižvelgdami į tarptautinės sąlygas, nes mes turime būti konkurencingi. Koks komisijos uždavinys? Komisija valstybėms narėms turi suteikti techninės, techninę pagalbą. Ta komisija ir daro, specialistų pagalba ir visai realu, kad mes susitarsime su valstybėmis narėmis. Dar vienas dalykas, į kurį noriu atkreipti jūsų dėmesį, tai FSM poveikis finansiniam stabilumui, naujų darbo vietoms, ekonomikos augimui. Visą tai reikia įvertinti ir tik tada jau griebtis konkrečių žingsnių. Ačiū toliau, ponas Baje. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisijos nary. Kaip sako, žinote, ACB vykdo kakybinio e, lengvinimo programą ir ponas Dragi pareiškė, kad e, ta, valstybių ir vyriausybių obligacijų supirkimas vyksta siekiant tam tikro tikslo. Ar jūs pritarėte vertinimui, kurį išreiškė Dragis dėl rizikos veiksnių, dėl e, kapitalų rinkų? Kas neleidžia užtikrinti tarp valstybinių kapitalų rinkų ir kas trukdo MVI e, gauti finansų. Manau, kad reikia ypač remti e, praktinę realiją ekonomiką ir e, ilgalaikės investicijas, infrastruktūrą, kaip pritraukti privataus kapitalo ir užtikrinti, kad viešojo sektoriaus investicijos būtų veiksmingos, kaip kurti privačias, žinome, kad visose valstybėse privataus viešojo sektoriaus partnerystės yra skirtingos. Svarbiausia užtikrinti jų poveikį kapitalo, tiesiog ne poveikį kapitalo rinkoms. Ar jūs e, siekisite užtikrinti, kad, kad, kad e, su tomis kapitalo rinkomis visose valstybėse būtų elgiamas vienodai? Kapitalo rinkos susijusios su kitais svarbiais klausimais man atrodo, kad kai kurios siūlomos sistemos kelia baimę įmonėms ir piliečiams ir žinome, kad, tos, kad tam, kad tos sistemos veiktų, reikia, kad jomis pasitikėtų rinkos ir rinkų dalyviai. Kaip jūs renksitės, kaip jūs įtikinsite visus piliečius, kad e, praeities e, e, grėsmės jau išnyko ir kad panašios situacijos, panašios krizės nebepasikartos. Ačiū. Well, to take um, securitization first. Kalbėsiu visų pirma apie vertimą vertybiniais popieriais. Toliau plėtojant mūsų mintis ir būtent dėl to dabar yra paskaltos viešosios konsultacijos ir mes puikiai prisimename, kas neseniai įvyko ir manau, kad e, niekas nenori, aš taipogi atgaivinti tų problemų, kurias patyrėme pastaruoju metu. Aš suprantu, kad rizikingas turto vertimas vertybiniais popieriais niekada nebeturėtų vėl e, virsti, tapti paplitusią veiklą. Manau, mes turime labai tiksliai apskaičiuoti protingą gražą už turto vertimą vertybiniais popieriais ir tai turi vykti pagal standartizuotą ir skaidrų procesą. Ir ECB, ir Anglijos bankas, ir kitos institucijos skiria daug laiko to klausimo analizai. Ir aš palaikau tą pasiūlymą. Bet žinau, kad ne visos organizacijos pagidautų, kad būtų prisimama tokia rizika. Tačiau turėsime elgtis labai atsargiai ir surenkti plačias diskusijas su pramonės atstovais, taip pat su jūsų komiteto nariais, kuriems tai rūpi. Numatytos trijų mėnesių konsultacijos, konsultacijų laikotarpis baigsis gegužės mėnesį ir paskui patiksime pasiūlymus, kurie virs teisės aktais dėl kapitalo rinkų sąjungos. Vienas iš jos tikslų iš tikrųjų ir yra užtikrinti e, mažoms vidutinėms įmonėms prieiga prie finansų ir kaip konstatuojama žalioje knygoje, mes ieškome įvairiausių būdų, kaip tai padaryti. Kaip užtikrinti, kad tas ta galimybė taptų patrauklesnė ar paverčiant pakeitimą, per pakeitimą vertybiniais popieriais arba ar pasikel, pasitelkus draudimo um, paslaugas. Tokia mm, veikla turėtų būti nusekliai plėtojama visoje Europos Sąjungoje. Jūs uždavėte taip pat klausimą apie kiekybinį lengvinimą. Uh, ir apie finansinį stabilumą. Turime nepamiršti rizikos ribojimo e, ir susijusių rizikos veiksnių ir makro rizikos e, veiksnių. Ir paprastai už pas, pastaraisiais rūpina ESBR ir ta institucija domisi ar reikia kažk siūlyti kažkokius pokyčius. Bet kalbant bendrais bruožais, mes turime atidžiai stebėti situaciją ir nebejoju, kad tuo ir užsims ponas Dragė Europos centrinėme banke. Brian Hayes. Brian Hayes. Uh, thank, thank you, President, and can, can... Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti komisijos narį Hill kom, ikon komitete ir pasveikinti jį su tuo, kada jau apsilankė devynėse valstybėse narėse. Noriu padėkoti jam už tai, kad yra pasiruošęs vykti į šalis ir susitikti su vyriausių e, sektorių organizacijų atstovais, vartotojų organizacijų atstovais. Turiu klausimą apie TPIP. Jūs e, šiandien gana aiškiai pasakėte savo kad, kad kad va, vasario 25 dieną Brookings institute pasakytoje kalboje, kur kalbėjote apie dabartinę dėrybų padėtį, manau, kad čia reikia pažymėti, kad uh, egzistuoja didžiulis skirtumas tarp bendradarbiavimo, oficialaus dialogo ir to tokio um, varnelių dėliojimo ir, ir bendrų taisyklių rengimo tarp JAF ir ES. Na, ir, ir norėčiau paklausti po tos vasario pabaigos kalbos, e, papasakoti, ką, ko mes dabar siekiame. Manau, kad būtų klaida, jei TPIP nebūtų didelės išsamios finansinėms finansiniam sektoriui skirtos dalies. Ir jeigu nepasiektume bendro JAF ir ES susitarimo dėl finansinių paslaugų, žinau, kad Junktinės valstijos e, mano, kad nereikia siekti pasaulyme įtvirtinti e, vienos rūšies taisyklių, Gal, bet, bet, bet vis dėlto galbūt galima pasiter, būtų pasiekti AJOSKO e, standartus Ir galbūt mes, imdamės iniciatyvos ir išspręsdami šį klausimą iki balandžio pabaigos, paskatintume žingsnius tą kryptimį, nes JAV šis klausimas jau buvo aptartas praėjusiu metu birželio mėnesį ir priimtas teisės aktas. Um. Visų pirma, dėkuoju už bendro pobūdžio pastabas. Ir dabar kalbant apie apsilankymą valstybėse narėse, tai manau, kad labai svarbu, kad tai padaryčiau kaip komisaras ir tiesiogiai iš skirtingų valstybių narių išgiršiu apie skirtingas aplinkybės ir svarbu, kad išgiršiau iš, išklausyčiau nuomonės piliečių, vartotojų, organizacijų, tačiau taip pat finansinių paslaugų teikėjų nuomonės. Nes manau, kad labai protinga būtų sužinoti, ką jie iš tikrųjų sako apie tai, kokią įtaką e, pasaulyje, tikrame pasaulyje turi mūsų idėjos. Ir um, reikia atsižvelgti jų nuomonės, tačiau aišku, reikia atitinkamai leisti teisės aktus ir atskirai. Kalbant apie tėtį, um, manau, kad jūs tinkamai apibendrinote poziciją. Mūsų tikslas yra užtikrinti didesnį bendradarbiavimą finansiniais klausimais e, šios sutarties rėmose. Ir tai yra taip smarkiai reglamentuota pramonė, kad finansinis reglamentavimas yra e, būdas kontroliuoti prieigą prie rinkos. Todėl man atrodo, kad e, sudarties susitarimas, kuriame nebūtų kažkokio va, tokio reglamentavimo, būtų tarytum praleista proga. Taip pat, kalbant apie ES e, ir JAV, e, tai yra pagrindinės e, pas, pasaulio rinkos finansų finansų sektorija. Ir manau, toks reglamentavimas yra protingas. Kągi mes siekiame padaryti? Padidinti, pagerinti bendradarbiavimą, taikant taisyklės, kurios dažnai nuleidžiamos globalių standartų ir daugeliu atveju jos veikia, tačiau tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, kai kalbame apie CCP, tai uh, uh, dabar, dabartinis reglamentavimo formas, kuriame aptariami šitie klausimai tarp JAP ir ES, yra form, tik formalios diskusijos, ne aukšto lygio. Ir E, nenumatomas, e, nekalbama tiek e, aukšto lygio, kuris būtų reikalingas tokiu atveju. Ir tai tikrai labai jautrus politinis klausimas Junktinėse valstijose ir mes dirbame ties tuo toliau, nes mums tai yra svarbu. Jonas Fernandes. Dėkoju, turiu tris klausimus jums. Tikiuosi greitai sugebėsiu juos užduoti. Pirmiausia, <clears throat> ne dėl pačių kapitalo rinkų, e, ne dėl pačios kapitalo rinkos sąjungos, bet apie tai, su ko sutarė su Europos piliečiai, kai mes kalbame apie paprastus žmonės. E, žmogus e, išvažiavęs e, atsidaro at e, banko sąskaitą kitoje šalyje. Ir ką galima padaryti, kad pagerintume bendrą ekonominės pinigų sąjungos veikimą ir kasdienį gyvenimą piliečiams. Dabar dėl žaliosios knygos. Kiek suprantu, žaliosios knygos ketinimai yra išplėsti finansinių produktų asortimentą, kuris būtų prieinamas e, banko paslaugų naudotojams. Taigi reikia e, harmonizuoti apskaitos, biudžeto, nemokumo taisyklės Ispanijoje. Jos e, buvo su daugybė trūkumų. Tačiau mums reikia užtikrinti, kad kapitalas būtų dalyjamas efektyviau. Taigi, kaip Jūs manote, kaip mes galime padaryti pažangą šiais klausimais, turint omenyje e, pirmininko Junkerio harmonizuotą mokesčių bazę įmonėms, kurios e, įeina į mūsų kapitalo rinkas. Ir trečia, Vienoje pusėje turime bankų sąjungą, kitoje kapitalo rinkų sąjungą. Kaip mes galime sujungti jas abi, atsižvelgiant į tai, kad ne visos šalis, kurios dalyvauja kapitalo rinkoje, dalyvaus ir e, bankų sąjungoje. Um on. Dėl jūsų paskutinės pastabos ir klausimo apie tą santykį. Manau, kad pradėkime nuo pradžių. Kapitalų rinkų sąjunga turi priepti 28 valstybių narių rinkas. Taip turi būti ir tai būtų klasikinis bendrosios rinkos pavyzdys. Jeigu jau mes tokią sąjungą kūrėme, tai ją kūrėme tam, kad būtų sprendžiamos konkrečios problemos. Iki šiol mūsų žingsniai pasiteisindavo, bet kapitalų rinkų sąjunga spręstų visai kitokias problemas, nes bankai padeda, bankai yra ta platforma, ant kurios stovi kapitalo rinkos. Tačiau bankų sąjunga negali būti, tarp bankų sąjungos ir kapitalų rinkų sąjungos negali būti dedamas lygybės ženklas. Tikiuosi, jūs suprantate, ką aš noriu pasakyti. Ir visos 28 valstybės narės tikriausiai mano, kiek aš žinau, kad jos gaus naudos ir kad turi jos dalyvauti tokios sąjungos kūrime. Dabar dėl nemokumo ir um, mokesčių. Uh, Vėliau šiais metais aš ketinu pateikti konkrečių pasiūlymų susijusių su įvairiomis rytimis. Nes jeigu jūs kaip investuotojas nežinote, kokie yra vienoje ar kitoje šalyje nemokumo reikalavimai, tai a, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs prarasite pinigus a, bankrutavus, pavyzdžiui, įmonėje, kurią investuojate ir nieko net gausite. Todėl e, mes galvojame apie tai, kokiu imtis praktinių žingsnių, kad situacija būtų vienodesnė. Dabar dėl blogų skolų. Iš esmės, bankų sąskaitos, žinot, mes šį klausimą svarstėme su vakar su Niderlandų parlamento atstovais. Ir galiu pasakyti, kad žaliosios knygos, kuri pasirodys e, apie mažmeninę finansinių paslaugų rinką vėliau. Kontekste mes turime analizuoti šios klausimus dar kartą ir įvertinti, ar priemonės, kurių imtas iki šiol, užtikrino didesnę vartotojų apsaugą, o gal reikėtų imtis papildomų žingsnių. Toliau Pablo Zalba. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija. Atsiprašau, kad negalėjau išklausyti jūsų įžanginės kalbos, nes nebuvau posėdžių salėje, bet esu dėkingas jums už informaciją apie ENIF ataskaitą. Ir tikrai labai gerai tai, ką jūs sakėte apie kapitalų sąjungą. Tikiuosi, kad viskas bus įgyvendinta kaip galima greičiau. Šiandien ryte Pamplonos regione pusryčiavau kartu su stambiausios MBI Ispanijoje asociacijos pirmininku. Ir jis man pasakojo, su kokiomis problemomis Ispanijoje MVI susiduria, nors aš nemanau, kad tos problemos būdingos vien tik Ispanijos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tačiau mažos ir vidutinės įmonės daugelį dalykų vertina per rizikos prizmę ir tik tai įsitikinusios, kad rizika labai maža, gali kurti naujas darbo įmonę, e, vietas. Kaip aiškinti tokiams mažų įmonių savininkams, kaip veikia kapitalų rinkos. Jeigu, pavyzdžiui, tokia įmonė negalės gauti paskolos, ką jiems pasakyti, ką toliau daryti? Nes įsivaizduokite, esu verslininkas, mažos ar vidutinės įmonės vadovas ir kokią informaciją man reikėtų pateikti, kad aš suprasčiau, kaip veikia ta kapitalų sąjunga. Labai ačiū. Tikiuosi, kad Aš netrukus lankysiuos Ispanijoje po keletos savaičių ir tikiuosi, kad ten susitiksiu su mažų ir vidutinių įmonių atstovais, todėl mes galėsime su jais apsvarsyti šį jūsų užduotą klausimą. Bet pirmas dalykas, kurį aš pasakyčiau, tikiuosi jūs pasakėte, tai būtent uh, padrasinti reikia juos, siūsti mums savo pasiūlymus kad galėtume spręsti jų problemas, kad galėtume ieškoti būdų, kaip jiems padėti. O aš pasakyčiau štai ką. Verslo poreikis kiekviename jo raidos etape yra skirtingas. Nes krizės atveju reikia atsigauti, <clears throat> krizės atveju ir finansų sistema yra kitokios būklės Todėl mažoms vidutinėms įmonėms yra svarbus tvirtas, patikimas ryšys su finansavimo šaltiniais. Aš vis dar girdžiu iš MVI atstovų, kad jie negali gauti iš banko paskolos ir ieško alternatyvių savo veiklos finansavimo šaltinių, bandydami gauti finansavimą iš uh, rizikos kapitalo fondų arba iš privačių šaltinių. Pats procesas iš tiesų, e, apie kurį mes kalbame, yra labai sudėtingas ir trumpai galima pavadyti, pavadinti privatus finansavimo šaltiniai, jeigu nepasiseka gauti paskolos bankę. Tačiau visi pasikeitimai, jie yra sudėtinio pobūdžio. Iš dalies dėl struktūrinių pasikeitimų, iš dalies dėl taisyklių pasikeitimų, iš dalies dėl to, kad atsiranda tokie reiškiniai kaip rizikos kapitalo fondai, privatus investavimas, kuris domisi, kaip investuoti. Bet to nereikia pamiršti ir tam tikrų kultūrinių ypatybių. Todėl manau, labai svarbu, kad bent jau kai kurie tie dalykai būtų aiškiai suvokiami ir kaip tam tikros kultūros dalis. Nes daugelis a, um, a, um, veiksmų yra rezultatas ilgalaikį kultūrinio poveikio. Ir tuo pagrindu reikia galvoti, ką daryti toliau. Ačiū. Ir paskutinis kalbės ponas Odank. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš šiek tiek gal kitaip į viską pažiūrėčiau. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikalinga pusiausvyrą, tinkamas reguliavimas, kad galėtume duoti naują postumį ūkio augimui ir naujų darbo vietų įkūrimui. Bet finansinis sektorius turi tarnauti faktiškiams ekonomikos interesams ir taip pat MVI interesams. Bet e, jis negali vadovautis vien tik savo siaurais interesais. Jeigu kas nors nutinka finansinėme sektoriuje ir su problemomis atitinkamai susiduria MVI, kas nutinka, jos yra likviduojamos, jų skolos paverčiamos vertybiniais popieriais ir taip toliau. Bet svarbiausias dalykas yra, kad finansų sektorius tarnautų ekonomikai ar netvirkščiai. Ir noriu todėl paklausti, ar jūs įsivaizduojate, kad komisija tikrai gali atlikti kažkokį vaidmenį, finansų sektoriaus reguliavimą. O gal reikėtų pasitelkti švelnesnės priemonės į pagalbą, pavyzdžiui, galvoti apie elksenos kodeksus, nes, pavyzdžiui, Niderlanduose, mano šalyje, tokie um, elgesio kodeksai egzistuoja, daugelis bankų turi juos prievę. Ir dar vienas konkretesnis klausimas dėl kapitalų rinkų sąjungos. Mane labai domina idėja išplatinti informaciją MVI apie galimybės gauti kreditus. Bet ar tai nereiškia, kad pirmiausia reikia su bankais kalbėtis, nes būtent jie geriausiai žino, kokios yra paskolų suteikimo galimybės. Aš sutinku su jumis dėl to, kad pasitikėjimo klausimas ir vertybių standartų klausimas yra labai svarbus. Noriu užsitikrinti tokią poziciją, kad finansinių paslaugų pramonė galėtų vaidinti visapusišką vaidmenį prisidėdama prie ekonomikos augimo ir aš padarysiu viską, kad taip ir būtų. Manau, kad dabartinė padėtis nėra sveika nes finansinių paslaugų pramonė yra na, kaltinama dėl įvairiausių dalykų. Tai, tai taip pat nepalanku ir investuotojams. Aš noriu išspręsti šią problemą. Manau, kad daugiausia atsakomybės ir užduočių tenka tai pramoniai. Mano nuomonė apie tai galbūt skiriasi nuo čia esančių nuomonės dėl to, kad taisyklės galima patvirtinti, kad jos reikalautų skaidrumo, atsiskaitimo, bet manau, kad tinkamos vertybės užtikrins tie žmonės, kurie dirba toje srityje ir, ir taip pat tas, kas vadovauja, nes per reglamentavimą situacija tampa vis sudėtingesnė, tuomet pramonės atstovai pasisamdo vis daugiau teisininkų, kurie padeda jiems išsisukti nuo įvairiausių reikalavimų. Tai vertybinė užtikrina. Ir manau, kad tai didžiausias jiems iš, iš, kylantis iššūkis, aš apie tai kalbuosi su jais. Ir manau, kad ir patys to sektoriaus atstovai puikiai supranta, kad tai didžiausias iššūkis finansinių paslaugų pramoniai. Dėl informacijos apie kreditus mažoms vidutinėms įmonėms. Tai svarbus klausimas ir šiuo metu taip yra, kad bankai turi visą reikalingą informaciją ir žaliojoje knygoje tikriausiai pastebėjote, kad mes kalbame apie e, galimybę mažoms vidutinėms įmonėms gauti informaciją apie skirtingas kredito galimybės ir, ir, ir galėti tą informaciją palyginti. Uh, Tačiau reiktų būti atsargiems ir neprimesti tokios sistemos, kuri sukurtų papildomą naštą, kad įmonės, kurios nesirengia ieškoti investicijų, būtų priverstos kažko, kažko imtis. Bet jeigu turite kažkokių pasiūlymų iš Niderlandų patirties, mm, esu pasiruošęs šią informaciją išklausyti. Pirmininkas, ačiū. Dėkojame komisijos nariui Hilui. Manau, kad galime sakyti, jog įvyko labai įdomus ir naudingas pasikeitimas nuomonėmis. Jūs iškėlėte daugybę svarbių klausimų. Aš taip pat norėčiau kai ką pasakyti. Tikiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas e, akcentuos piliečius, vartotojus Tai, tai yra įdomus klausimai, turime jiems skirti daugiau dėmesio. Taip pat noriu padėkoti Jums už Jūsų paramą dėl teisės, teisėkuros pasiūlymų, kuriuos nagrinėjame. Ačiū. Now, now we will. Good. Well, I can't go to that. Colleagues, may I ask you to take seat so we can proceed with. Kolegos, prašau susėsti visus į savo vietas, kad pradėtume balsavimą. Prašau visų e, susirasti balsavimo korteles ir atliksime bandomą į balsavimą. Balsuojame bandomojų balsavimo. Dar daugelis kolegų nebalsavo. vienu liberalu balsuoja per daug. Taip, jūsų turi būti penki. Baigiame balsuoti. EKR frakcija pona Liukė, turėsime jo balsai skaičiuoti atskirai. Taigi, pirmiausia, balsuosime dėl teisėkuros pasiūlymo, e, dėl pranešimo, kurį rengė Renato Sorų, dėl Europos parlamento taibos reglamento, dėl vertybinių popierių įsigijimo, finansavimo, sandorių, duomenų teikimo ir skaidrumo. 118 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. 119 už, prieš susilaikė atmestas. 120 ir 121 kas už, kas prieš susilaikė atmestą. A kompromisas, pirmoji dalis. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis. Už, prieš Tikriname, kaip balsavome dėl antrosios dalies, balsavimas prasideda. Balsuoti baigiame. Atmesta. Toliau B kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 23 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. C kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 127 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 128 už, prieš susilaikė pritarta. D kompromisas kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 141 pakeitimas už, prieš susilaikė. Tikriname, kai balsavome dėl 141, balsavimas prasideda. Viena PP frakcijos balsuoja per daug. Ačiū. Balsuoti baigiame. Atmesta. Nes jūs abu balsavote prieš. 143 dabar. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. 144 už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. E kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 150 už, prieš, susilaikę. Tikriname, kai balsavimą dėl 150 balsavimas prasideda. Viena apie frakcijos narių balsuoja per daug, dabar gerai. Baigėme balsuoti. Atmestas. Ne, dar du balsuoja už. Ne, tuomet pritarta. 32 už, prieš susilaikė pritarta. 33 už, prieš susilaikė pritarta. Jis tapatus 154 už, prieš susilaikė atmestas. 155 už, prieš susilaikė. Tikriname, kai balsavome dėl 155, balsavimas prasideda. Viena PP frakcijos nori balsuoja per daug. Baigėme balsuoti, ar turime priskaičiuoti dar du balsus? Vis tiek atmesta. 34. Pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. F kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 156 už, prieš susilaikė atmestas. 157 už, prieš susilaikė atmestas. 158 už, prieš. Man atrodo, atmestas, bet reikia patikrinti pritartas. Atrodo, kad jam pritarta. Vieno VP per daug. Baigėme balsuoti. Pritarta. Nes dar du balsavo už. 35 už, prieš, susilaikė atmestas. 36. Dėl 35 Jūs balsavote prieš. Man atrodo, jūs suklydote. Dėl 35. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Tikriname, kaip balsavome dėl 35. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigėme. Atmestas. 36 už. Prieš. Kelkite rankas. Susilaikė. Atmestas. 159 už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. Atrodo. 37 už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. G kompromisas už prieš susilaikė pritarta. 166 už, prieš susilaikė pritarta. 167 už, prieš susilaikė. Patikrinkite, kaip balsavote dėl 167, balsuoti pradedame. Viena apie frakcijas balsuoja per daug. pritarta, nes dar du gal balsavo už. 168 už, prieš susilaikė atmestas, 169 už, prieš. Turėtų būti ta pati dauguma, bet patikrinkime. Balsuojame dėl 169. Balsuoti baigiame. Pritarta. 170 už. Prieš. Susilaikę. Sakyčiau, pritarta. Patikrinkime. Balsuojame dėl 170. Dar du balsavo prieš, iš tikrųjų jis atmestas. 42. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 172 už. Prieš susilaikė. Patvirtintas. 44 už. Prieš susilaikė pritarta, 45 už, prieš susilaikė pritarta, 46 už, prieš susilaikė pritarta. H kompromisas. Su pakeitimu žodžiu. Pirmą balsuojame dėl pakeitimo žodžiu, kas už pakeitimą žodžiu. Prieš Man atrodo atmesta, bet reikia pasitikrinti, pradedame balsuoti. Viena PP frakcijos noriu balsuoja per daug. Ačiū, Borhartai. Balsuoti baigėme. Atmestas. Dabar balsuojame dėl kompromiso su žodiniu pakeitimu kas už. Prieš susilaikė pritarta. 117 už prieš, susilaikė. Tikriname, kaip balsavome 217, pradedame balsuoti. Viena PP frakcijos balsuoja per daug. Baigiame balsuoti. Mm, du papildomi skaičiami biuros balsavo už. Į kompromisas už prieš susilaikė pritarta. An 203 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. Dabar, dabar balsuojame dėl J kompromiso su dviem pakeitimais žodžiu. Visų pirma, dėl pirmojo žodinio pakeitimo, kurį teikia GUE. Kas už, prieš, susilaikė atmestas. Dabar dėl antrojo pakeitimo žodžių, kurį teikia žalieji. Kas už, kas prieš, Man atrodo atmestas, bet reikia pasitikrinti, kai balsavimą dėl antrojo, balsavimas prasideda. Atmesta. Dabar balsuojame dėl J kompromiso su pakeitimais, bet dėl dviejų dalių. Dabar dėl pirmosios dalies. Kas už, kas prieš susilaikė. Pritarta antroji dalis. Už, prieš susilaikė. Pritarta. Ir toliau 205 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 206. Ne, jie tapatus. 57 toliau už, prieš susilaikė pritarta. 52. Už, prieš susilaikė pritarta. 207 už, prieš susilaikė atmestas. 66 už, prieš susilaikė pritarta, 67 už, prieš, susilaikė, pritarta, 68 už, prieš, susilaikė, pritarta, 69 už, prieš, susilaikė, pritarta, 70 už, prieš, susilaikė, pritarta, 216 už, prieš, susilaikė, atmestas, 71 už, prieš, susilaikė pritarta, 72 už, prieš susilaikė pritarta, 73 už, prieš susilaikė pritarta, 73 už, prieš susilaikė patvirtinta, 74 už, prieš susilaikė pritarta, 75, 76 už, prieš susilaikė pritarta, 77 už, prieš susilaikė pritarta, 78 už, prieš susilaikė pritarta, 79 už, prieš susilaikė pritarta, 217 už, prieš susilaikė pritarta, 80 už, prieš susilaikė pritarta, 81 ir 218 už, prieš susilaikė pritarta. 219 už, prieš susilaikė pritarta. 82 už, prieš. Man atrodo, kad pritarta, nes Aldė frakcija balsavo už, tuomet patvirtinta 220 už, prieš susilaikė, atmestas 221 už, prieš susilaikė, atmestas 83 už, prieš, tikriname, Lada 83 balsavimas prasideda. Balsuoti baigėme, atmestas 222 už, prieš, susilaikę Nematau rankų, tikriname, kaip balsavome dėl 222, balsuoti pradedame. Vienu EPP frakcijos per daug. Baigiame balsuoti. Pritarta. 223 tapatus, kas už, prieš, susilaikė atmestas. 224 už, prieš susilaikė atmestas, 225 už, prieš susilaikė atmestas, 84 už, prieš susilaikė atmestas, 226 už, prieš susilaikė atmestas, 227 už, prieš susilaikė atmestas, 228 už, prieš susilaikė pritarta. 85 atsimtas, 86 už, prieš susilaikė pritarta, 230 dabar, 231 tiksliau sako pirmininkas už, prieš susilaikė atmestas, 232 už, prieš susilaikė atmestas, 233 už, prieš susilaikė atmestas, 234 už, prieš susilaikė atmestas, 235 už prieš susilaikė atmestas, 236 už prieš susilaikė pritarta, 237 už prieš susilaikė atmestas, 238 už prieš susilaikė atmestas, 239 už prieš susilaikė atmestas, 240 už prieš susilaikė atmestas. 242 už, prieš, man atrodo atmestas. Akar ir Aldė balsavo a, prieš, ar ne? Tai tuomet atmestas. Norite patikrinti? Ką kompromisas už, prieš, susilaikė. Pritarta L kompromisas už, prieš, susilaikė Pritarta. Pirmasis pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 91. Už, prieš susilaikė pritarta. 92. Už, prieš susilaikė pritarta. 93. Už, prieš susilaikė pritarta. 94. Už, prieš susilaikė. Tikriname, kaip balsavimą dėl 94. Balsuojame. Pritarta. 95 už. Prieš. Susilaikę. Siūlyčiau patikrinti, nes Balsuojame dėl 95. Balsuoti baigiame šį kartą atmesta vienu balsu. 98 už, prieš. Tikrinkime, kaip balsavome dėl 98. -ojo. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. Šeštasis už, prieš. Jūs prieš balsavote. Balsuoja, tikriname, kaip balsavome dėl šeštojo pakeitimo. Balsuoti pradedame. Viena PP frakcija balsuoja per daug. Balsuoti baigėme. Pritarta. Septintasis už. Prieš susilaikė pritarta. Šimtas trečias už. Prieš susilaikė. Tikriname, kai balsavimą dėl 103 balsuoti pradedame. Viena BB frakcijos narių balsuoja per daug, balsuoti baigiame. Dar du už, taigi pritarta vienam balsui per svėrus. 105 už, prieš susilaikė pritarta. 107 už, prieš susilaikė pritarta. 109 už, prieš susilaikė pritarta. Šimtas vienuoliktas už prieš. Tikriname, kaip balsavo dėl šitas vienuoliktojo. Viena APP frakcijos balsuoja per daug. Balsuoti baigėme atmestas. 113 toliau kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 116 už, prieš susilaikė pritarta. Ir dabar balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais. Vardinių balsavimų balsavimas prasideda. Vieno PP frakcijos balsuoja per daug. Balsuoti baigiame. 47 už, 2 prieš 6 susilaikė, plus 2, tai yra 49 už. Dabar balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos pasiūlymo, balsuoti pradedame vardiniu balsavimu. Balsuoti baigiame. Tas pats rezultatas. Ir taip pat balsuojame dėl sprendimo pradėti darybą su taryba pagal 703 taisyklę. Čia reikalinga absoliuti dauguma. Balsuoti pradedame. Vardinis balsavimas. Balsuoti baigiame. 48 už, plus 2, 50 už, 5 prieš 2 susilaikė. Sveikiname pranešėją. And so we decided to start. Taigi nusprendėme pradėti dėrybas iš karto. Ir dabar galime pereiti prie kito balsavimo. Jei apie COFOD E, nuomonės projektas dėl rekomendacijų Europos komisija dėl tarybų dėl transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės sustarimo. Ar esame pasirengę? Puiku. A. Kompromisinis pasiūlymas iš keturių dalių. Pirmoji dalis. Už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis. Už, prieš, Patikrinkime. Antrąją dalį balsuot pradedame. Baigiame. 26 plus 2, 28 atmesta. Trečioji dalis, kas už? prieš susilaikę priimta, ketvirtoji dalis, kas už, kas prieš susilaikę priimta. B kompromisinis pasiūlymas iš dviejų dalių, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikę priimta, antroji už, prieš. Patikrinsime antrąją dalį, balsuoti pradedame dėl B kompromiso antrosios dalies e, vienu EPV per daug. Balsavimą baigiame. Priimta. 25 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 26 kas už, prieš, susilaikę. Patikrinsime 26. One EPP too many. Vienu EPP per daug. Nesuprantu, kodėl pas jos yra pliusas. Priimta. 23 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę. Patikrinkime 23. Balsuoti pradedame.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 C kompromisinis pasiūlymas. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 31 pakeitimas kas už, prieš, nematau jūsų rankų. Patikrinkime 31 pakeitimą. Balsavimą pradedam. Vote is closed. Baigiame vienu EPV per daug. Balsavimą baigiame. Atmesta. 39 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, patikrinkime 39. Pradedame balsavimą. Baigiame balsavimą. Ponas Trimoza prieš, Luka prieš, atmesta. Balsuojame dėl D kompromisinio pasiūlymo pirmosios dalies, kas už, prieš, Pirmiausia, dėl žodinio pakeitimo kas už, prieš, susilaikę, patikrinkime žodinį pakeitimą. Balsavimą pradedame. Baigiame. Du prieš atmesta. Balsuojame E, dėl pirmosios dalies be žodinio pakeitimo, kas už, kas prieš e, susilaikė priimta, antroji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. 50 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta, 51 už, prieš susilaikė. Patikrinkime 51. Baigiame balsavimą. Du papildomi buvo prieš, tačiau vis tiek pat, priimta. E kompromisnis kas už, prieš, susilaikę, priimta. 60 pakeitimas kas už, prieš, patikrinsime 60 pakeitimą, balsavimą pradedame. Baigiame. Atmesta. F kompromisinis pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 68 pakeitimas, kas už, prieš. Patikrinkime 68, balsavimą pradedame. vienu EPP per daug. Balsavimą baigiame. Atmesta. G kompromisinis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 77 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę. Patikrinkime 77. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Priimta. 78. Kas už? Prieš. Patikrinkime 78. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Atmesta. H kompromisinis pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikę priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę atmesta. 87 kas už, prieš, susilaikę atmesta. 88 kas už, prieš, susilaikę. Patikrinsime 88 balsavimą. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 89 už, prieš, susilaikę, atmesta. Į kompromisinis kas už, prieš, susilaikę, priimta. 109. E, Buvo prašoma atskiro balsavimo dėl 107, kas už, jis įeina į, į kompromisinę, taigi 107. Už prieš susilaikę atmestą, 108 už prieš patikrinsime 109. Balsavimą baigiame. Priimta. 110 kas už, prieš, e, patikrinsime 110. Balsavimą baigiame. Bet kokiu atveju atmesta. Vienas, vienas, vienas atsimta, 112 kas už, prieš. Patikrinsime 112 balsavimą, pradedame. Baigiame. Atmesta. 118 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. G, e, J kompromisinis, kas už, e, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikę priimta, antroji dalis, kas už, prieš susilaikę priimta, trečioji dalis, už, prieš susilaikę atmesta, ketvirtoji dalis už, prieš susilaikę patikrinsime. Balsavimą pradedame. Baigiame. Atmesta. 128 už, prieš. Patikrinsime 128. Balsavimą pradedame. Baigiame. Atmesta vienu balsu. 140 už, prieš, susilaikę, priimta. 141. Antras, trečias, ketvirtas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 149 už, prieš, Patikrinsime 149 balsavimą. Pradedame. Baigiame. Priimta. 150 už. Prieš. Susilaikę. Patikrinsime 150. Balsavimą baigiame. Priimta. 151. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 152. Už? Prieš susilaikę priimta. 153. Už? Prieš susilaikę priimta. Patikrinsime 153 balsavimą. Pradedame. Balsavimą baigiame. Priimta. 160 kas už. Prieš susilaikę. Patikrinsime 160. Balsavimą pradedame. Baigiame. Priimta. 156 už prieš susilaikę atmesta, 157 už, prieš susilaikę priimta, 159 už, prieš susilaikę priimta, 161 už, prieš susilaikę atmesta. Galiausiai e, dėl pakeisto teksto balsuosime vardiniu balsavimu. Tai yra nuomonė. Taigi, kas už, prieš, gerai, elektroniniu e, balsavimu, ne vardiniu. Balsavimą baigėme. 34 už, 13 prieš, 9 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Close, have, unfortunately... Ir prieš baigiant turiu uh, skelbimų jums išsakyti dėl mokėjimo paslaugų direktyvos. E, trišalės dėrybos dėl PSD2 yra numatytos, ko, numatytos kovo 26 turėjo būti e, nukeltos dėl e, Antonijo Tajani nenumatytų įsipareigojimų ir tai nukelta dabar į balandžio 16. Rekomendacijų santrauka buvo priimta priimta kovo 10. Taip pat buvo nuspręsta įsteigti iš ankstinio perspėjimo sistemą ir koordinatoriai nusprendė numatyti e, nuolatinę komandą pranešėjų ir šešėlių komandą, kuri būtų rotuojanti, kad galima būtų e, e, parlamentui galimybė stebėti. IRFS. Ir dabar dėl ce, dėl e, viešų konsultacijų, EBA e viešų konsultacijų, dėl e, protingos at, atlyginimo sistemos pagal CRD 4 ir taip pat bus EBA konsultacijos dėl kriterijų nustatančių minimalius MRL reikalavimus. Uh, ir dėl įsipareigojimų pagal EBRD. Ir dabar nuomonių pasikeitimas uh, su ECB bus um, organizuojamas ekonomikos komitete uh, ir koordinatoriai susitarė parengti ataskaitą, pranešimą dėl e, įvertinimo ir iššūkių e, susijusių su e, finansinių paslaugų reglamentu ir taip pat apie naują finansinio reglamento struktūrą bei kapitalų, kapitalo rinkos sąjungą. Ir buvo nuspręsta kartu su komiteto rezoliucijos E, projektu bus parengtas kitas dokumentas. Koordinatoriai nusprendė pateikti e, komisijai klausimą dėl, žodinį klausimą dėl ekonominių gairių ir priimti nuomonę e, šio klausimu, taip pat nustatyti tinkamas datas ekonominiai dialogui su Graikijos finansų ministru. Turbūt tai bus birželio 16 ir nuspręsti, nusiųsti laišką finansų, Prancūzijos finansų ministerijoje dėl ekonominio dialogo pirmąjį pirmoje 2015 metų pusėje. Taip pat sutarti dėl datos, kuri buvo pasiūlyta, e, tai yra gegužės penktoji, e, susitikti su AFKO ir aptarti dėl ekonominės valdysenos naujų taisyklių, taip pat neparengti ataskaitos dėl e, Europa 2020 strategijos ir taip pat surengti statistinį dialogą su Eurostato generaliniu direktoratu. Taip pat 2015 metų delegacijos koordinatoriai nusprendė prašyti leidimo padidinti delegacijos dydį Ispanijai iki dešimties narių. Dėkoju. Posėdis baigiamas ir kitas posėdis vyks antradienį. Ne, dabar vyks klausimai, taip? Taigi, kitas posėdis vyks kovo 30 ir e, vyks bendras, bendri e, klausimai su komisaru Moškovič e, dėl mokesčių klausimų ir bus tai bendras posėdis su mokesčių komitetu. Ir tada bus pristatytas teisėkuros pasiūlymas mokesčių srityje. Taip pat ekon posėdis vyks kovo 31 antradienį iš ryto ir po pietų. Labai ačiū, posėdį baigiame.